pirmininkas gavo APP e pasiūlymą, kurį parašė, pasirašė ponas Rosati. E, jis bus paskirtas į ES ir Ukrainos delegaciją. Ar kas nors turi komentarų? Ne. Parlamentas gavo tarp tarybos poziciją dėl reglamento.